Dėl kreich pranešimų ponas Jar kalbės. Herr Kollege Jar? Ja. Pone Jar, prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiugiuosi tuo, kad šiame pranešime dėl bendrosios rinkos vartojams ir piliečiams e, sukūrimo dėmesys skiriamas smulkiams rytinėms įmonėms. 64, 46 straipsnėje kalbama labai teisingai, kad prieiga prie finansavimo yra uh, problema. Tuo tarpu, kai aukštos e, rizikos fondai turi milijardus, tai paprastoms įmonėms sunku gauti net ir nedidelio masto finansavimą. Taigi norėtųsi, kad mūsų pranešime nebūtų apsiribama vien tik tais žodžiais, kad iš tikrųjų jis paskatintų komisiją imtis konkrečių žingsnių. Ačiū. Dėkuoju, Legai Jar. Ir dabar žodis kolegijai Figueredo. Na, atrodo, kad kolegija Figueredo nutarė pietauti. Taigi, perkime prie balsavimo matavimo paaiškinimo dėl kolegos Šmit pranešimo. Kolega Nikolašek, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu labai įsitikinęs, kad dialogas tarp universitetų ir verslų prisidėtų prie ekonominio augimo. Na, mane labai neramina vis didintis nedarbas tarp jaunimo ir to pasakoje mm, jaunuoliai atidedė šeimos sukūrimą, dvėjoja sukurti šeimą ir turint galvoje demografinę padėtį ES, tai neigiamai atsiliepia tiek socialiniai, tiek ir ekonominiai sričiai. Taigi turime taikyti priemonės, uh, skirtas jaunimui ir kurios palengvintų jų patekimą į darbo rinką ir padėtų jiems išvystyti savo potencialą. Toliau turėtume panaudoti švietimą kaip priemonę, kuri būtų skirta kovai su skurdu. Ši priemonė taip pat turėtų atverti galimybių žmonėms su negale. Dėkoju kolegai Nikolašekui. Dabar perkime prie Harms pranešimo ir motyvų paaiškinimo. Kolega Keli, prašau. Dėkuoju, ponė Primtė, aš balsavau už šį pranešimą. Manau, kad čia darome teisingą dalyką, o kai, kai apskritai brandolinės energetikos uh, Tai iš tikrųjų daugelis piliečių mano šalyje yra šiek tiek sutrikę. Beveik kiekvienas iš jų yra prieš brandalinę energetiką, nes e, Černobilė, pažiūrėjau, vyko labai baisi katastrofa. Todėl aš rekomenduoju komisijai įsigilinti ir išsiaiškinti brandalinės energetikos privalumus ir trūkumus. Ir Paraginčiau komisiją paviešinti dokumentą, kuris padėtų piliečiams susidaryti savo nuomonę, remiantis faktais, o ne emocijomis. Na ir apibendrinant, noriu pasveikinti su puikiu atliktu darbu pirmas iki pirmininkaujant balsavimo metu. Dėkoju. Dėkoju kolega Heliai už draugiškus žodžius yra dar vienas norintis pasisakyti. Atkreipiu kolegų dėmesį į tai, kad balsavimo motyvus apie norą išdėsti balsavimo motyvus reikia pranešti prieš balsavimą. Kolega Kozlikas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos e, bendrė teikė Bulgarijai, Slovakijai ir Bulgarijai finansinę pagalbą ir paremė šias šalis įgyvenint savo įsipareigojimus uždaryti brandolinės e, jėgainės. Pavyzdžiui, Bulgarijoje iki 2009 metų buvo skirta finansinė pagalba. Ir pranešime kalbama apie tai, kad finansinė pagalba būtų skiriama taip, jog būtų užtikrintas saugumas. Kolega, Na, turiu nutraukti jūsų pasisašymą. Jūs negalite pateikti savo balsavimo motyvų dėl visai kitos temos. Dėkoju. Kągi, perikime prie balsavimo motyvimo išdėstymą dėl kolegos Wang Gok e, pranešimo. Kolegos Telarabelas nėra, taigi žodis kolegai Vandalin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pranešėjas pateikė labai gluminančių pakeitimų. Na, visose tekstuose, kur kalbame apie tinkamą viešų finansų valdymą, stabilumą ir taip toliau, visą tai pranešės dabar nori išbraukti ir jis surinko 150 jį palaikančių parašų. Tai labai pribloškia, nes e, be šios vizijos ekonomika tikrai nesivystys. Visiškai nesutinku. Mūsų parlamente, mūsų frakcijoje ir kitoje frakcijoje yra daug kita, kita minčių. Na, valstybėms narėms e, kainuos daug prakaito ir ašarų pas, sugrįžti prie kitokio finansinio kurso. Aš manau, kad tai neteisingas signalas rinkėjimas. Na, pranešime galbūt kalbama apie tai, kaip trumpalaikėmis priemonėmis galbūt galima įtakoti finansų rinką ir džiaugiuosi, kad daug kas buvo nepatvirtinta. Kolegai Gygold. Atrodo, jos salėje nėra. Kągi, tuomet žodis kolegai Fot. Thank you. I welcome this. Dėkoju, sveikinu šį pranešimą dėl viešųjų finansų ir tikrai gautinis variantas yra daug geresnis. Didelis įsiskolinimas kelia daug problemų tiek Junktinė karalystė, tiek kitose valstybėse narėse. Turime kurti skatinamasias priemonės, turime e, stengtis užkirsti kelią pažeidinėjimams. Taip pat turime kovoti su didžiuliu nedarbu, turime mažinti mokesčių naštą dirbantiems žmonėms ir mažom vidutiniam įmonėm. Išteklių trūksta ir jei yra pakankamai lėšų, jas reikia skirti į augimą skatinačias priemonės, mokslinius tyrimus ir ekologiškas žalias priemonės. Taip pat reikia spręsti ir senėjančios visuomenės klausimą. Reikia peržiūrėti ir užtikrinti, kad pensijų sistemos būtų skaidrios. Yra tam tikrų klausimų, kurie man nelabai patiko šiame pranešime. Pavyzdžiui, migracija. Migracijos klausimą reikia spręsti jautriai, atsakingai ir atsargiai. Taip, ji gali užpildyti tam tikras spragas. E, darbo rinkoje, tačiau tai reikia vertinti labai atsargiai. Taip suprantu, kad europinės problemas reikia spręsti europiniu lygiu, tačiau neturėtumėm pamiršti ir pasaulinės ekonomikos. Taip pat turime atsižvelgti ir į savo nacionalinių vyriausybių pasaulinės galės. Ačiū. Ačiū kolegiai. Dabar kolega Klais. Ja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš NOK pranešimą, pirmiausia dėl to, kad jisai buvo labai lengvabūdiškas. Yra reikalaujama e, skatinti dar didesnius sraut, imigrantų į Europos rautus. Tai yra tiesiog netoleruotina. Mūsų didėjai miestai jau dabar e, kenčia nuo didelių problemų susijusių su nekontroliuojama ir masiška imigracija. Mes turėtume Europos lygmenių parengti sąnaudų ir naudos analizę, kalbant apie imigrantų srautus iš, iš ES išorės į ES. E, tačiau tie, kurie yra atsakingi už tokius dalykus, jie nenori, jie visai priešinasi tokios sąnaudų ir naudos analizės sudarimui. trečiojo pasaulio šalis praranda geriausius savo protus, kadangi tie žmonės atvyksta pas mus. Ten problemos dar labiau aštrėja ir migracijos problema tampa dar didesnė. Ačiū. Pejon pranešimas, ponia kolegė Dots. Prašau. Frau Kollegin Dots. Ponia Dots. It's your turn. Thank you, uh, Mr. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą savo iniciatyvą dėl Viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungos dėl daugelio priežasčių. Tikrai e, nemanau, kad Viduržėmio, kad ši sąjunga būtų didelė premija Europos sąjungai. Neturėtumėm pamiršti, kokioje situacijoje dabar gyvename, kokioje atmosferoje gyvename. Manau, kad tokio plano kaštai būtų labai dideli jei ehm, ja, organizuotumėm dar didesnius viršūnių susitikimus, vadovų susitikimus, sekretorių susitikimus, tai man atrodo nebūtų labai naudinga šiuo metu. Aš pasisakiau ir prieš penktą pakeitimą, kuriame buvo kalbama apie tam tikrų santykių gerinimą ir preferencinius susitarimus tarp ES ir kitų šalių. Man atrodo, kad keliami per daug dideli reikalavimai ES ir toks susitarimas su Izraeliu tikrai nebūtų naudingas, bent jau šiuo metu. Ačiū. Dabar. Ponas Posiltas, prašau. Pone pirmininkė, 90-mečio pradžioje, būdamas žurnalistas, e, buvau pas e, e, Maroko karalių ir ten buvo kalbama ir apie, apie Maroko ir ES santykių perspektyvas buvo nuolat kalbama apie tai, kad nėra galimybių bendradarbiauti su ES efektyviai. Vidaus, viduržėmio jūros regiono bendradarbiavimo idėja yra e, daugiau e, prancūzų e, siekiama prastumti. Ir aš manau, kad po to, kai buvo E, nuspręsta, jog reikia imtis ir e, partnerystės su rytų Europos šalimis, e, viduržėmių jūros regiono partnerystė taip pat yra labai svarbi, tačiau ji turi būti politiškai geros struktūros, kadangi mes žinome, kad viduržėmių jūra, kaip sakė Čerčilis, yra ir buvo Europos silpnoji vieta ir ji neturėtų ir toliau tokia būti. Dėkoju kolegai Poseltui. Dabar Balsų paaiškinimai dėl Kirilovo pranešimo. Ponas Kėlam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau pirminiam 12 pastraipos variantui šiame pranešime, nes ten buvo išsakomi nuogastavimai dėl etninių valymų ir dėl tam tikros Rusijos vykdomos politikos pietų Abhazijos ir Osetijos atveju. Aš manau, kad reikėtų kreiptis į Rusiją reikalauti, kad jau laikytųsi savo ugnies nutraukimo įsipareigojimų ir užtikrinti, kad būtų suteikta prieiga į pietų Osetiją ir Abhaziją. Apskritai dabar sukloš situacija yra visiškai nepatenkinama. Juk ES atstovai turi reikalauti leidimo įvykti į šias teritorijas. Atsižvelgiant į tai, turime kreiptis į Rusiją reikalauti jų, kad jie gerbtų Gruzijos Respublikos solidarumą ir teritorinį vientisumą. Ačiū kolegai Keliam. Tai buvo paskutinis balso paaiškinimas. Traukiame posėdį iki 15 val.